Ir aš galiu patvirtinti savo įsipareigojimą e, spręsti šios klausimus su Iranu privačiai ir viešai, kol iki galo nesuprasime įvykių masto ir kol neįsitikinsime, kad tie, kurie yra atsakingi už smurtą, bus patraukti atsakomybėn. Tokios būtų mano bendros pastabos. Dabar pamėginsiu sureaguoti į konkrečius klausimus, kuriuos pateikėte. Akivaizdu, kad ES nekreipė dėmesio į kitus klausimus, bet iš tikrųjų mes plėtojame aktyvų dialogą su Iranu visais klausimais. Mes taikėme ES autonomiškas ribojančias priemonės, skaitant ir priemonės dėl žmogaus teisų pažeidimų ir nemanome, kad galėtume geriau spręsti tos klausimus, jeigu nebūtų DSPOA. Turiu pasakyti, kad e, tas susitarimas. Na, reiktų pasakyti, kad tas susitarimas dėl bendro veiksmų plano iš tikrųjų nėra ES e, išradimas. E, tai yra labai svarbus susitarimas ir mes manome, kad e, jis labai svarbus regioniam ir Europos saugumui. Niekas nenori, kad tame regione vyktų brandolinės lenktynės. Ir kol kas niekam nepavyko rasti taikaus būdo, kaip užtikrinti, kad Iranas nesukurtų brandolinio ginklo. Vis dėlto nuo 2019 m. birželio mes keletą kartų išreiškėme didelį susirūpinimą dėl to, kad Iranas mažina savo įsipareigojimus. Mes ir toliau ginsime, saugosime to susitarimo tikslus, kad išsaugotume tą bendrąjį susitarimą ir veiksmų planą. Kai kas sako, kad mes per daug švelniai elgiamės su Iranu. Aš norėčiau su jumis pradėti mm, aiškiai ir nuoširdžią diskusiją. Norėčiau pakalbėti apie tikrus klausimus. Ar mes tikrai per daug nuolaidžiaujame Iranui? Nemanau. ES taiko nemažai sankcijų. Visų pirma, sankcijos dėl brandolinių ginklų neplatinimo pagal veiksmų planą. Antras dalykas - sankcijos dėl žmogaus teisų pažeidimų. Šiuo metu 83 asmenims ir subjektams jos yra taikomos. Taip pat yra uždrausta eksportuoti Iraną įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus priespaudai. Taip pat draudžiama eksportuoti įrangą e, skirtą telekomo ryšiams stebėti. Jūs žinote, kad e, norint stebėti, kas vyksta internete, reikia sudėtingų telekomunikacijų priemonių. Ir trečias dalykas e, - sankcijos Sirijai ir CP93 režimas. Mes nei per daug e, nulaidžiaujame, nei, nei nesame per daug griežti. Darome tai, ką turime daryti ir turbūt suprantate, kad e, tas veiks, sutarimas dėl veiksmų plano mums yra svarbus, bet jis neužkerta mums kelio reikšti griežtą poziciją, kai matome tokius dalykus, kokius, kokie dabar vyksta Irane. Mes taip pat, e, na, dėl to, ar reikėtų papildomo sąrašo dėl žmogaus teisų pažeidimo. Na, Turiu pasakyti, kad kol kas pasiūlymų dėl papildomų asmenų įtraukimo į sąrašą nėra pateikta, bet e, šiuo metu vyksta metinė žmogaus teisų režimo peržiūra ir e, yra taikomos sankcijos dėl žmogaus teisų pažeidimų, kaip jau sakau, jos yra taikomos 803 asmenims ir subjektams Irane. Tai yra sudėtingi klausimai, mes ir toliau uh, juos presime, naudosime savo diplomatinės galimybės, suprasdami, kad tai labai svarbu mūsų saugumui, kita vertus ginsime žmogaus teisės Irane ir kitur. Be mūsų sankcijų režimo, be diplomatinio spaudimo ir be nuolatinių e, raginimų e, ir gerbti žmogaus teisės bus e, ir kitų priemonių. Taigi, ponios ir ponai, e, ši sesija buvo tikrai intensyvi. Noriu padėkoti Jums visiems už Jūsų indėlį, už Jūsų paramą. Žinau, kad ne visi vienodai vertina šį klausimą, einant iš kairės į dešinę, yra skirtingų požiūrių, skirtingai suprantama, kas vyksta e, šiame sudėtingame pasaulyje, kuriame gyvename. Šiandien mes aptarėme keturis sudėtingus klausimus Ačiū Jums visiems už Jūsų indėlį ir ačiū už paramą man. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. A vita lezárá. Noriu pranešti parlamento nariams, kad buvo pateikti šeši pasiūlymai dėl e, rezoliucijų. Diskusijas šiuo klausimu baigiame, rytoj balsuosime. Taip pat turiu pranešti, kad Europos liaudės partija formavo Europos parlamento pirmininką apie tam tikrus pasikeitimus e, frakcijos narių dirbančių parlamento komitetuose ir delegacijose naujų narių. Pavardys bus įtrauktos į šio posėdžio protokolą ir tie nariai nuo šios dienos taps atitinkamų komitetų ir delegacijų nariais. Labai ačiū. Toliau svarstysime kitus darbo tvarkės klausimus. Dabar tarybos ir komisijos pareiškimas dėl ES strategijos mm, susijusios su moterų ir e, mergaičių lytinio organų žalojimu pasaulio mastu. Žodis suteikiamas pirmiausiai poniai Tupurainant kalbėti tarybos vardu, prašau. Gerbiamą ponę pirmininkę, gerbiami parlamento nariai moterų, mergaičių teisės lyčių lygybė buvo be nesvarbiausias Suomijos pirmininkavimo sritis, svarbiausias prioritetas apibrėžiant mūsų požiūrį į vystumų pagalbą, skaitant <clears throat> lytinės ir e, reprodukcinės teisės, mes labai vertiname galimybę bendrabiauti su savo partneriais siekiant užkirsti kelią visoms diskriminacijos formoms lyties pagrindų, išskaitant ir žalojančiai praktikai, e, tame tarpe moterų lytinių organų žalojimui Europos Sąjunga tarptautinių lygmenių nekartą demonstravo lyderystę, gindama e, lyčių lygybę ir moterų bei mergaičių teisės bendra jungtinių tautų ir ES iniciatyva siekiant užkirsti kelią smurtui prieš moteris pabrėžia mūsų bendrasios pasaulinės pastangas, e, siekiant stiprinti, stiprinti lyčių lygybę, kartu e, siekiant varaus vystimosi tikslų. Afrikoje ši iniciatyva daugiausiai skirta kovoti su uh, E, lytinė ir e, e, lytin, smurtų lyties pagrindų bei prievartinėmis san, santokomis, <clears throat> prievartinių mergaičių iš tekinimu. Tarptautinė konferencija, kuri vyko Danijoje ir Kenijoje, buvo labai sėkminga ir buvo apsimti e, tiek viešo sektoriaus politiniai įsipareigojimai, tiek privataus sektoriaus įsipareigojimai siekiant iki 30 metų pasiekti, kad e, e, moterų mergaičių lytinių organų žalojimo visiškai neliktų. Mūsų lyderystė ir mūsų pasiekimai yra apčiuopiami, tačiau turime ir toliau daryti spaudimą siekiant galutinio tikslo visiškai išnaikinti tokį elgesį su moterimis ir mergaitėmis. Gerbiami parlamento nariai, ponė pirmininkė, į jungtinės valstijas. Vasario 6-ąją paskelbė Tarptautinio kovos su moterų lytinių organų žalojimo diena ir mes kiekvienais metais uh, Šią dieną paminėsime, nekantri laukiame šio pranešimo, nekantri laukiame komisijos pasiūlymų, kaip atnaujinti ES strateginius įsipareigojimus, siekiant užtikrinti lyčių lygybę, nes jie baigia galioti šių metų pabaigoje. Ir, e, e, tai apriepsi patiria strategiją siekiant visame pasaulyje užkirsti kelią e, kartą ir visiems laikams moterų mergaičių lytinio organo žalojimui. Prieš baigdama noriu priminti, kad jie labai didelis skaičius es gyvenančių moterų ir e, merginų priverstas e, e, gyventi ir susitaikyti su lytorgal žalojimo padariniais arba gyventi nuolatinėje baimėje, būti atitinkamai sužalotomis. E, taigi turime toliau dėti pastangas e, ir bendromis pastangomis siekti pagerinti situaciją tiek Europoje, tiek visame pasaulyje šios ir tie. Ačiū už šią labai svarbią diskusiją. Pirmininkė, ačiū. Žodis suteikiamas komisijos vardu kalbėti Helenai dalį. Pone pirmininkė, Europos parlamentui noriu padėkoti už tai, kad įtraukė šį svarbų klausimą į savo darbo atvarkę. Taip pat noriu padėkoti Suomijos vyriausybei už jos įsipareigojimus siekti lyčių lygybės. Ši tema yra labai artima man asmeniškai ir aš esu įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad e, užkirščiau kelią šioms milijonų e, moterų ir mergaičių kančių, milijonams moterų ir mergaičių kančių, e, kurias jos patiria net ir mums dabar diskutuojant. E, ta praktika reiškia e, moterų ir merginų teisų ir žmogaus teisų grūbų pažeidinėjimų. ES yra investavusi ir numačiusi investuoti 100 milijonų eurų tai minėtai iniciatyvai kuri buvo pristatyta, tačiau šio projekto siekis yra, kad e, e, nuo šalia neliktų nei viena moteris ar e, mergina. ES veikia pasaulio mastu ir UNICEF programai yra atitinkama parama suteikusi atitinkamai padėjus, e, dėl tos paramos buvo galima steigti pagal pusantro milijono moterų ir e, mergaičių nukentėjusių nuo lytinių organų žalojimo. Ir <clears throat> ši iniciatyva paskatino daugiau nei 3000 bendruomenių, e, kurios atstovauja 8,5 milijono gyventojų viešai apie tokią praktiką prabilti. Mes žinome, kad lytiniai organai e, žalojami ir ES viduje. 500 tūkstančių mm, Europoje gyvenančių merginų ir moterų yra nukentėjusios nuo lytinių organų žalojimo. Lyčių lygybės institutui čia tenka svarbiausias vaidmuo e, pateikiant informaciją, mokslinio tyrimo duomenys apie e, <clears throat> moterų lytinių organų žalojimą ES. Visose valstybėse narėse tokia praktika laikoma nusikalstama ir pastangos kovoti su jie bei padėti aukoms yra įtrauktos į jas teisės aktus, būtent į aukų teisų direktyvą. <clears throat> Apie šį klausimą taip pat kalbama ir e, su prieglopšiu susijusiuose teisės aktuose. Susijusiuose teisės aktuose mm, e, Dabar yra renkami pasiūlymai ir 20 metų pradžioje bus skiriamas atitinkamus konkursus ir e, iniciatyvams įgyventi bus skiriama 20,4 milijonai eurų. Gerbimi parlamento nariai, turime dėti daugiau pastangų siekdami uh, užtikrinti, kad <clears throat> iki 30 metų uh, 200 milijonų e, aukų e, lytinio, lytinio organų žalojimo pasaulyje e, neturėtume. Mums vykdant lyčių lygybės politiką per mes penkerius metus ši tema bus viena iš svarbiausių. Aš tikrai įsipareigoju kovoti su smurtu lyties pagrindu ir manau, kad tikrai galiu tikėtis Europos parlamento paramos šioje kovoje busimoji lyčių lygybės strategija, kuri bus patvirtinta 20 metais, bus skirta tiesiogiai kovoti su smurtu prieš moteris ir gyvenant atskiras įvairias priemonės skirtas kovoti su lytinių organų žalojimu. Labai svarbu šią problemą spręsti. E, <clears throat> dernant veiksmus tarp atskirų komisijos atska, e, <clears throat> atsakomybės sričių ir mes surenksime tinkamą komunikatą iki 300 metų padaryti galą lytinių organų žalojimui. Mes sieksime e, rinkti Mm, surinkti daugiau e, žinių, e, mm, užtikrinti moterų geresnę apsaugą, persigoti nusikaltelius ir e, siekti uždrausti lytinio organizuojamo pasaulio mastu. Turime bendrabiauti su tarptautiniais partneriais visame pasaulyje, remdami Junktinių tautų tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo, kurie priepia ir kovą su smurtu prieš moteris. Europos parlamentui tenka svarbus vaidmuo, pasitelkus savo politinio bedarbiavimo tinklus veikiančius visame pasaulyje, turime pripažinti, kad lytinių organų žalojimo tema yra labai opi, nes uh, Ji apriepia daugelis sričių, pradedant bendromis žmogaus teisėmis ir baigiant moterų teisę į savo kūną, e, taip pat ir teisę į sveikatos apsaugą bei e, smurtą lyties pagrindų. Todėl mes turim bendradarbiauti su e, lytinio organų žalojimo aukomis, bendruomenėmis, kuriomis taikoma šią praktiką, siekiant išsklaidyti visus nesusipratimus ir uh, E, išvengti stigmatizavimo, rasizmo, ksenofobijos, bet kokią kainą. Mes <clears throat> turime skatinti bendradarbiavimą ir e, dialogą. Be e, teisinės, finansinės paramos mes privalome traukti vykstančius procesus visus suinteresuotus subjektus, kad jie dalyvautų politinėme dialoge su nacionalinėmis administracijomis ir taip pat teikti paramą e, gydytojams, e, religinių bendruomenių vadovams, šeimų nariams tam, kad padarytume galą kartą visiems laikams moterų lytinių organų žalojimą. Nekantrai laukiu jūsų minčių ir galimybės bendradarbiauti su jumis, sprendžiant šį labai svarbų klausimą. Ačiū. Europos Liaus partijos frakcijos vardu, ponė Fidžerals, teikimo žodis. Ačiū. Norėčiau padėkoti už tarybos ir komisijos ištartus žodžius - lyties organų žalojimas. Trys žodžiai, kurie yra siejami su kultūra, tradicijomis ir medicinėmis procedūromis. Šie trys žodžiai nereiškia ne vieną iš jų. Ką reiškia tie žodžiai? Tai yra prievarta smurtas prieš moteris, o smurtas prieš moteris lemia tam, tikras, tam tikrą žalą, kągi tai reiškia moteriams nuo 19 metų spalio mėnesį. Žinoma, kad 200 milijonų moterų ir mergaičių e, patyrė tokią praktiką. Daug tokių atvejų nėra registruojama apskritai. Kai galvojame apie šią praktiką, dažniausiai galvojame apie Afrikos šalis. Gvinėje, pavyzdžiui, kur 97 procentai moterų patiria lyties organų žalojimą. Etijopija 65 procentai moterų susidūrė su šia praktika, tačiau realybė yra tokia. Tai vyksta visose pasaulio šalise - Indonezijoje, Malazijoje ir kitose pasaulio šalise. Ką mes sakytume, jeigu taip nutiktų mūsų seseriai, mamai ar puseseriai? Ar mes būtume tokie nulaidus, kaip esame? Mes būtume pasitik, pasipiktinę, taigi mes turime būti tuo balsu, tų moterų, kurios negali už save kalbėti. Mes turime pasirūpinti, kad būtų gyvendinta Stambulo konvencija. Lyties organų žalojimas yra smurtas prieš moteris, todėl mes turime pasinaudoti visomis priemonėmis, kad sustabdytume tokią praktiką. Kaip tą padaryti? Mums tai turi būti labai svarbus prioritetas. Turime grįžti prie konkrečių veiksmų šioje srityje. Mes turime reikalauti veiksmų iš visų politinių lyderių pasaulyje, moterų ir vyrų. Turime veikti pasauliniu globaliu lygiu su įvairiais partneriais, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir šeimos turi dirbti kartu. UNICEF padarė išvadą, kad remdamasi savo tyrimais, kad dauguma moterų ir mergaičių yra patyrusios tokią praktiką, todėl mums reikia konkrečių priemonių. Airijoje yra moteris dirbantis su nevyriausybinėmis organizacijomis Somalijoje. Smurtas yra, tai yra smurtas prieš moteris ir mes turime padaryti viską, kas mūsų galioje, kad tai susto, sustabdytume. Dėkoju. Dabar socialistų frakcijos vardu Noičel. Deja, visą laiką moterų kūnas kiekviena kultūroje ir religijoje, kiekviename kontinente ir bet kuriuo metu būdavo mūšio lauku. Ir būtent moterų kūnais yra naudojamasi. Kaip galima būtų taip aiškinti? Prisimename, kad, pavyzdžiui, Kinijoje moteriams būdavo taip surišamos kojos, <clears throat> o ne vyrams, kad jos įgautų lotoso formą taip pat korsetai, kurie būdavo uždedami moteriams, taip deformuodavo jų kūną, e, kad jis būdavo pakeista, pakeičiamas visiems laikams. Vyrams niekas korsetų nedėdavo. Dabar kalbama apie lytinių organų žalojimą sukelinti skausmą visą gyvenimą ir moteris, moteriams netgi užsiuvami kartais lytiniai organai vyrams, niekuomet bandoma garbinti tą nekaltumo kultūrą taip pat ir e, Europoje ir visuomet e, tokiais veiksmais siekiama iš vyrų pusės kontroliuoti moterų e, kūną ir sukelti joms skausmą. Labai ačiū Žalių frakcijos vardu, ponė Tolerė dabar kalbės. Šiandien 500 tūkstančių e, moterų Europoje ir 200 milijonų visame pasaulyje yra tapusios e, lytinių organų žalojimo aukomis. E, dėl šios praktikos nukenčia jų lytinis gyvenimas, jos patiria pasiekmes nuolat ir visą laiką mes turime imtis bendrų pragmatiškų veiksmų, kad užkirstume kelią šiai praktikai. Pirmiausiai turime tinkamai surinkti duomenis, juos viešinti, mums reikia surinkti tikslius palyginamosius duomenis ir pateikti neginčiamus skaičius tam, kad įvertintume šio proceso mastą taip pat ir Europoje. Privalome bendromis pastangomis patvirtinti ir gyvendinti prevencinės priemonės, e, e, kuriamis naudotųsi e, visos bendruomenės, taip pat ir tos, kuriuose ši praktika, praktika yra vykdoma, taip pat reikia užtikrinti teisinės apsaugos priemonės visoms aukoms. Pana pirmininkė, šiandien turime savo rankose visas priemonės, kad šią problemą išspręstume. Aš noriu padėkoti komisijai e, už pastangas per pirmasis e, šimtą savo veiklos dienų parengti atitinkamą kovos su neligybė e, strategiją ir kalbėti garsiai apie lytinių organų žalojimą. Turime prisiminti, kad septynios valstybės narės vis dar nėra ratifikavusios Stambulo konvencijos, kurioje taip pat kalbama apie lytis organų žalojimą. Pagal dabar, dabartiniais e, mastais 500 e, milijonų moterų iki 30 metų nukentės nuo lytinių organų žalojimo visame pasaulyje. Taigi turime nedelsami parengti ir gyventi šią strategiją. Ačiū. Dabar kalbės ponė Herzberger Fofana. Ensemble des interventions qui consistent euh, lytinių organų žalojimas reiškia moterų lytinių organų keitimą ne dėl medicininių priežasčių. Taip yra pažeidžiamos moterų ir mergaičių teisės į seksualinę sveikatą, taip pat pažeidžiamas jų kūno neliečiamumas. Žalojimas yra universali problema. Tai vyksta Afrikoje, Vidurio rytuose, taip Azijoje ir Europoje. Vokietijoje Taip pat tai yra aktualu 20 milijonų moterų yra apipjaustytos, taip pat daugeliu kyla pavojus. E, ir lytinių organų žalojimas e, jį lemia e, religiniai įsitikinimai, klaidingi religiniai įsitikinimai ir yra pareikti teisės aktai įvairiose Afrikos šalise, tačiau vis dar yra pasipilti priešinimo. E, yra propaguojamas religinis paklusnumas ir tai kliudo užbaigti gal, padaryti galą šiai praktikai. Ir ši praktika yra klaidingai e, siejama su islamu, islamu, tačiau nei Koranas, nei Toros niekur nerodo, kad moteris turi būti apipjaustomos. Iš tikrųjų, Taip pat tą praktiką remia ir medicinos atstovai. Ir iš tikrųjų, manau, kad mes turėtume imtis naujų priemonių, kad šioje srityje vyrautų nulinė e, tolerancija iki 2030 metų. Mes turime didinti samoningumą ir imtis kitų veiksmų. Ir taip pat iš vien dirbti su tomis bendruomenėmis, kurios praktikuoja lytinių organų žalojimą, nestigmatizuodami tų bendruomenių. ES turi remti organizacijas, kurios prisideda prie moterų e, kūno neliečiamumo propagavimo. Ir mes taip pat turime daryti viską, kad būtų atsisakyta moterų lytinių organų žalojimo. Mes turime siekti, kad neliktų tų smurto veiksmų, paveikia, kurie paveikia moterų ir mergaičių gyvenimą. Ačiū. Gal galėtumėte neviršyti jums skirto dal kalbėjimo laiko. Toliau žodis poniai Anderson iš ID grupės. Mes kalbame apie strategiją, kuri skirta kovoti su lytiniu organų žalojimu. Kolegė Fitzgerald Tolerė ir Herzberger Fofana kalbėjo apie tai, kad e, jos smerkia ir ragina ryštingai kovoti su, tokia, su tokiu nežmonišku elgesiu prieš moteris ir mergaitės. Toks veidmainiškumas tikrai uh, sunkiai gali rasti savo e, lygių. Prieš kelias savaitės būtent jūs atmetėte e, pasiūlymą ratifikuoti e, Stambulo konvenciją, kurios tikslas yra pasmerkti tokią neteisėtą praktišką praktiką. Kodėl? Todėl, kad jums šių moterų mergaitų kančia veikiausiai visiškai nerūpi, jums buvo daug svarbiau atitinkamą pakeitimą atmesti, nes jį teikiau aš persona non grata turinti netinkamą e, narystės partijoje e, knygelę. E, mano rezoliucija, kurią sudarė 3310 žmonių, žodžių, joje buvo griežtai <clears throat> smerkiama tą praktiką, tačiau jūs e, nuvertinote tą pakeitimą, jeigu turėtumėte gėdytis tokio savo elgesio. Tarp kitko, jūs e, šiandien dar kalbės tuo pačiu klausimu Paliok Mėginės, Pereira, Walsh ir Jones. Ir tai tik keli, kuriuos norėčiau, kurių pavardės norėčiau paminėti. Ir tie kolegos taip pat balsavo prieš mano teikiamą pakeitimą, taip pat ir jie. <clears throat> tik tai tuščiais žodžiais deklaruoja atitinkamus nusiteikimus kitaip nei kolegė Kanko. Dabar kalbės EKR frakcijos vardu kolegė Kanko. F e, moterų lytinių organų žalojimas paveikia kiekvieną moters gyvenimo etapą, e, pakeičia tai, kas yra moteris, pakerta vaikų gebėjimą pasitikėti, e, įsimylėjimą, taip pat pakeičia patirtį laukiantis vaiko gimdymą Taip pat tai keičia, kaip mylite kitus ir kaip mylite save ir kaip su savimi elgėtės. Moterų lytinių organų žalojimas yra pats baisiausias išpolis prieš jūsų kūną, protą ir orumą. Tuo metu, kai esate bejėgis vaikas ir tai niekur nedingsta. Darote viską, ką galite, kad išgyventumėte, bet. E, galiausiai niekad yra labai sunku e, suprasti, kad esi toks pats vertingas kaip ir visi kiti. Tokią kasdienę kovą kovoju ir aš. Ir tą patį jaučia ir 200 milijonų moterų ir mergaičių visame pasaulyje, įskaitant 500 tūkstančių gyvenančių Europoje ir e, daugelį kitų aukų. Iš tikrųjų viskas keičiasi per mažai, per daug, per daug lietai. Mums nedelsiant reikia strategijų ir veiksmų plano, kuris duotų e, platų ir ilgalaikį poveikį. Mane tikrai sujaudino e, Restoras grupė, tai yra pretendentės į Sakarovo premiją, kurios lankėsi čia šią savaitę. E, akivaizdu, na, reikia žinoti, kad už kiekvieno mūsų veiksmo stovi mergaitė, kurios e, ateities svajonės priklauso nuo mūsų. Mes visų pirma turime pamatyti jas, turime jas išgirsti, turime jas apginti ir mes kartu turime suteikti joms galimybių pasinaudoti savo potencialu ir gyventi šviesioje ateityje. Ačiū. Köszönöm szépen! Labai ačiū. Dabar kalbės uh, Rodrygės Palo Guengel frakcijos vardu. Moterų lytinių organų žalojimas, kaip ir e, visas kitas vyrų vykdomas smurtas, yra diskriminacijos forma, e, kurias tengiamasi vykdyti moterų priespaudą jų reprodukcinėme seksualinėme gyvenime. Kova su lytiniu organų žalojimu reiškia, kad mes kovojame su kultūriniu imperializmu. E, yra numatoma kriminalinės sankcijos e, žmonėms atvykstantiems iš kitų šalių. Ir, na, praėjusiame šimtmetyje, ankstesniais amžiais buvo mėginimų gydyti moterų isteriją, bet tai buvo būdinga ne tik musulmoniškoms bendruomenėms, bet ir e, koptų bendruomenėje ir Biblijoje daroma į tai užuomina. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Prašome kalbėti truputį lėčiau, nes vertėjai nespėja iš paskos. E, kraštutiniams dešiniesiems nerūpi moteris ir jų lytinių organų žalojimas. E, jie nori renkti savo e, kryžiaus žygį ir įtvirtinti savo krikščionybės supratimą. Jie priešinasi Stambulo konvencijai, nes tai yra vienintelis būdas jiems įgyventi savo tikslus. Frau Walsh dabar kalbės Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Kolegos, aš labai nusivyliau, kad ši diskusija vyksta dienos pabaigoje ir kad nėra e, skiriama jai daugiau dėmesio, dalyvaut, kad dalyvautų daugiau vyrų ir moterų. E, akivaizdu, kad moterų lytinių organų žalojimas tikrai nedavė naudos 200 milijonų moterų ir mergaičių, kurios išgyveno tą traumą. Ir iš tikrųjų m, mm, ne, ne, jokios naudos nepajus ir, ir kitos moteris ir mergaitės, kuriams grėsia e, žalojimas Europoje. Iš tikrųjų tai keičia jų gyvenimus, atima iš jų gyvenimą, kokį jos galėtų gyventi ir taip pat e, tai taip primetama ideologija, kad moteriai ar mergaitiai lytinių organų žalojimas gali būti naudingas. Mes, mes visi turime pripažinti, kad tokios žalingos praktikos kaip moterų lytinių organų žalojimas neturi būti naikinamos po vieną. Iš tikrųjų reikia vadovautis holistiniu išsamiu požiūriu, kad nutrauktume visas smurto formas. Ir turime daryti tai būsimų moterų ir mergaičių kartų labui. Mes turime mobilizuoti bendruomenės, tradicinius, religinius lyderius, turime sutelkti moteris, kad jos siektų pokyčių. Ir akivaizdu, kad dabartinių pastangų nepakanka ir mes visi turime vykdyti savo įsipareigojimus ir pripažinti savo e, atsakomybę pasaulinėje bendruomenėje. Labai ačiū, ponė Ward, socialistų frakcijos vardu. Prašau. Hmm. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis yra paskaičiuota, kad daugiau nei 200 milijonų uh, E, dabar gyvenančių moterų ir mergaičių yra išgyvenusios lytinių organų žalojimą tose šalyse, kuriuose ta praktika taikoma. Ir į tai įeina ir ES valstybės narės. Be to yra manoma, kad dar 3 milijonams mergaičių grėsia apipjaustimo rizika kasmet. E, lytinių organų žalojimas yra smurtas prieš moteris. Tai nėra pateisinama kultūrinė praktika, tai yra dar, patriarch, dar viena patriarchato apraiška. Ir mes turime padaryti tam galą, turime dirbti su visomis visuomenėmis, šviesti moteris, mergaitės, jas įgalinti, kad jos e, kontroliuotų savo kūną. Taip pat turime skatinti ir vyrus pasisakyti prieš šią žiaurę praktiką. Šiandien susitikau su E, nuostabiamis mergaitėmis programuotojomis iš Afrikos. Jos sukūrė taikomąją programėlę pavadintą iCat. Mm, bando tą programėlę nukreipia mm, pavojo atsidūrusias mergaitės į artimiausią policijos punktą ar medicinos centrą. Tokios mergaitės kaip tik rodo mums puikų pavyzdį. Ačiū Bilbao Barandy karinių frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Moterų lytinių organų žalojimas e, kelia grėsmę daugelį moterų Afrikoje ir kai kuriuose ES šalise. Ši praktika reiškia žmogaus teisų pažeidinėjimus ir taip pat išpolį prieš vaikystę. Europa turi rodyti pavyzdį tam, kad padarytų galą tokioms smurto prieš moteris apraiškoms vietos savivaldos lygmenių reikia teikti paramą moteriams ir mergaitėms, kad jos netaptų šio žalojimo aukomis, pavyzdžiui, apsilankydamas savo kilmės šalise. Man regionas pasirinko viso priepinti požiūrį, kuris švietimo, sveikatos priežiūros ir teisėsaugos institucijos čia bendradarbiauja tarpusai, bus sukurtas e, šeimų apsaugos tinklas ir vaikai, jaunimas yra šviečiami, informuojami, taip pat įgyvendinamos ir e, bendradarbiavimo priemonės su, su valstybėmis už ES ribų, galbūt komisija galėtų pasiremti šią patirtimį. Ačiū, ponė Desut ir Žalių frakcijos vardu kalbės. Pirmininkė, komisijos narė, ministrė, moterų lytinių organų žalojimas e, turbūt yra viena iš ekstremaliausių praktikų, e, siekiant kontroliuoti moteris ir merginas visuomenį jų kūnus kaip gynekologė ir kovotų už moterų teisės, aš griežtai e, smerkiu tokias smurto apraškas sukeliančias didžiulės kančias moteriams visame pasaulyje, 200 milijonams visame pasaulyje, 500 tūkstančių Europos Sąjungoje ir 4,5 milijonų moterų merginų, kuriams kyla grėsmė e, visose pasaulio kontinentuose. Visas pasaulis privalo padaryti e, šiam reiškiniui galą, tiek vyrai, tiek moteris privalo e, pasmerkti tokius veiksmus, neskatindami neapykantos ar e, netinkamų e, koncepcijų. ES privalo parodyti kartą visiems laikams pavyzdį visam likusiam pasauliu, kovojant su lytinių e, organų žalojimu moterų mergaičių. Reikia parengti atitinkamą pasaulinio lygio strategiją. Pirmininkė, ačiū, ponė Žiūrūn. Gerbiami kolegos, aš lankydamasi Nairobije išgirdau daug baisių istorijų iš moterų patyrusių organų žalojimą ir prievartinės santokas. Apipjaustimas reiškia jaunų merginų e, klitorio pašalinimą, e, skutimosi peiliukus naudojant. Tai yra didžiulis išpolis prieš moters orumą ir tokie barbariški aktai e, e, praktikuojami taip pat ir Prancūzijoje 180 tūkstančių merginų ir moterų yra nuo to nukentėjusios, dar didesniam skaičiui grėsia apipjaustimo grėsmė. Bendrinti vertinant 2 milijonai moterų Europoje buvo apipjaustytos. Taigi, kokios, kokiamis tampa mūsų visuomenės, jeigu jose gyvenčios mergaitės turi gyventi apipjaustimo grėsmė baimėje. Šios veiksmus reikia e, prilyginti kankinimui, pasmerkti šią praktiką, nepaisant to, atitinkami pasiūlymai dėl politinių priežasčių buvo atmesti. 450 parlamento narių balsavo prieš atitinkamą pasiūlymą. E, Apipjaustimas grindžiamas tam tikromis visomis tradicijomis, tačiau tai nėra mūsų tradicijos. Pjaustimo aukos Prancūzijoje pripažįsta, kad e, galiojantis įstatymai nėra pakankamai e, veiksmingi, kad kovotų prieš visuomenės daromą spaudimą. Taigi aš raginu <clears throat> valstybės e, nares E, apipjaustimą patikėti vykdyti tik tai profesionalams, jeigu jau toks yra vykdomas. Mes turime prisiminti e, moteris istoriją, pradant Žaną Dark ir baigiant <clears throat> Marie Curie. Mes turime prisiminti, kad Europa buvo visų moterų e, laisvių ir teisų lopšys. Ačiū. Dabar ponė Stegrutė, kar frakcijos vardu kalbėsiu ponė pirmininkė. Moterų lytinių organų žalojimas vyksta Afrikoje, artimuosiuose rytuose, tačiau taip pat ir Europoje. Nes e, žinome, kad vien Prancūzijoje nuo, e, nuo šio žalojimo lytinių organų nukentėjo 16 tūkst, 60 tūkstančių, Švedijoje 14 tūkstančių moterų tapo šios praktikos aukomis ir visoje Europoje skaičiai yra keliantis dar didesnę baimę. E, labai svarbu e, ryštingai bausti už tokius veiksmus, nes jiems Europoje niekur negali būti vietos. Manau, kad e, Teisės saugos institucijos, taip pat ir sveikatos priežiūros įstaigos turėtų atidžiau kontroliuoti ir netaikyti tokios praktikos. Turime siekti, kad lytinių organų žalojimų neliktų vietos visame pasaulyje, tačiau ypatingai Europoje turime atkreipti šią problemą ypatingą dėmesį, šviesti mūsų bendruomenės ir paversti šį klausimą prioritetiniu. Ačiū, dabar kalbės ponė Pereira Guengal frakcijos vardu. E, Ačiū labai. Lyties organų žalojimas yra siaubingas smurtas prieš moteris. Jis yra praktikuojamas paauglystės arba vaikystės metais ir tai turi didžiulio, didžiulės įtakos moterų kūno ir proto sveikatai. Ypač tai paveikia pažydžiamiausias visuomenės grupės. Taigi mergaitės nuo 2 iki 15 metų nuo to labiausiai kenčia. Su tokiu smurtu galima kovoti, keliant informatumą tose bendruomenėse, kuriuose tokia praktika vykdoma. Reikia ieškoti būdų, naujų būdų kovoti su. Kovoti už moterų teisės. Reikia sustabdyti moterų lyties organų žalojimą. Ir taip mes prisidėtume prie moterų lytinių ir reprodukcinių teisių. Žinoma, lytinis ūkdymas taip pat būtų e, svarbi priemonė. Reikėtų mokyti moteris ir mergaitės ir apie motinystę. Kovojant su šią praktiką mes daugiau pasiektume moterų ir mergaičių teisų srityje. Ačiū. Dėkoju. Dabar EPP Zarzal Lechos. Ačiū. Pirmininkė, e, skaičiai yra gazdinantis mes matome realybę tik iš dalies. Realybėje, kas vyksta greta šios praktikos, yra vykdomos ir kitos kultūrinės praktijos, praktikos. Moteris nukenčia nuo priverstinių santokų, nuo poligamijos, abortų, žalojami moterų kūnai, mergaitės neturi galimybių įgyti išsilavinimo, taikomos įvairios praktikos, kurios yra nepriimtinos. Tokia praktika rodo, kad daugia kultūrinis modelis yra paremtas diskriminacija prieš moteris ir mergaitės. Mums reikia užkirsti tam kelią. Visų pirma, reikia mokyklų, socialinių paslaugų teikėjų, sveikatos priežiūros atitinkamų paslaugų ir šie sektoriai turi dirbti kartu. Tie, kurie vykdo tokią praktiką, turi būti baudžiami. Reikia užtikrinti greitą Stambulo konvencijos ratifikavimą ir būtina, kad visos šalis persekėtų už tokius nusikalstamus veiksmus. Būtina užtikrinti apsaugos mechanizmus, taip pat reikia užtikrinti protokolų įgyvendinimą, kad būtų kovojama su visomis smurto prieš moteris formomis. Toleravimas ne tik kitos kultūros gerbimas. Mes negalime neikti lygybės tarp moterų ir vyrų. Dėkoju. Pone Jones, socialdemokratai, norėčiau padėkoti ponę ministrę ir komisarę už laiką. Ši praktika yra globali, ji vyksta visose pasaulio šalise, ji paliečia mergaitės, ES mergaitės taip pat yra nukentėjusios nuo tokios praktikos. Deja, žmonės labai retai yra persekojami už tokią praktiką. 30 metų praėjo nuo to, kai ši praktika buvo paskelbta neteisėta. Taigi, praėjusiais metais Velsas atidarė pirmąją kliniką, kuri teikia nukentėjusiems nuo tokios praktikos, teikia specializuotas paslaugas ir tokių paslaugų svarba yra labai didelė. Tačiau po breksito mes prarasime daug ES lėšų. Reikia stiprų teisės aktų, kurie įgalintų mergaitės ir pagal kuriuos būtų nuteisti kaltininkai. Sydo mes e, švenčiame metinės. Deja, kol kas teisės aktai nėra įgyvendinami Junktinėje karalystėje. Mes turime taikyti teisės aktus holistiškai. Noriu paminėti tokias priemonės. Reikia kovoti su dezinformacija, reikia saugoti mergaičių e, seksualinę e, sveikatą, taip pat e, užtikrinti ugdymą ir švietimą. Manau, kad turime pasmerkti tokią siaubingą praktiką. Dėkuoju dabar žodis poniai Rafaelai. Renew frakcija. Aš kalbėsiu olandiškai. 200 milijonų moterų kiekvieną dieną turi taikytis e, su e, lytinių organų žalojimo padariniais. Kas per daug, tas per daug. Europoje 200 e, tūkstančių moterų grėsia apipjaustimas. Ir E, jos psichologiškai taip pat nuo to kenčia kalbėti apie tai yra svarbu, tačiau vien kalbų nepakanka. ES privalo imtis e, konkrečių priemonių, kad spręstų šią problemą, kad apgintų moteris ir mergaitės. E, smurtas prieš moteris yra rimta problema ir aš raginu komisiją imti spręsti šią neteisybę. Gerai, kad jūs ketinate parengti strategiją, tačiau pribrendo laikas tas strategijas pradėti įgyvendinti, pradėti taikyti atitinkamas baudžiamasias sankcijas prieš e, šios praktikos vykdytojus. Taip pat reikia ir e, praneždinėti apie tokius atvejus, e, sukurti tikmą infrastruktūrą, numatyti finansavimą. Ir jeigu valstybės narės nesugeba pakankamai apsaugoti aukų, tai komisija turi joms pradėti. Taigi aš labai tikiuosi, kad ta strategija bus veiksminga. Ačiū, pana Kunkė dabar kalbė žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Mm Europos Sąjunga ploja pati savo per petį ir e, įsivaizduoja, kad tai yra didžiausia kovota žmogaus teisės visame pasaulyje, tačiau mums netgi negėda, nepasidaro gėda sužinojus, kiek moterų ir mergaičių nuo Europos Sąjungos e, kenčia nuo lytinių organų žalojimo ir e, tokie veiksmai prieštarauja bet kokiems lyčių lygybės principams ir mes to negalime pamiršti. Ir aš to taip pat negaliu pamiršti vien dėl to, kad atrodau taip, kaip atrodau. ES valstybės narės panašu, kad nėra pasirengusios ryštingai kovoti su šiuo reiškiniu. Manau, kad ta netinkamai suvokiama tolerancija yra to nepasirengimo priežastis. Turime dėti visas įmanomas pastingas kad kovotume su bet kokiomis e, žmogaus teisų pažeidinėjimo apraiškomis. Poniai Bildė dabar suteikiam žodis įdė frakcijos vardu kalbėti. Ačiū pirmininkė. Viena pirmųjų e, jungtinių tautų rezoliucijų E, dėl žaliojimo e, buvo priimta prieš keletą metų ir dabar daugybė moterų tapo lytinių organų žalojimo e, aukomis, daugeliu tūkstančių tai dar grėsia. Taigi tai turėtų būti prioritetinė mūsų kova ir dabar jūs labai teisingai minite daugybę moterų Afrikoje, pavyzdžiui, Etijopijoje 67 procentai moterų yra patyrusios šią žiaurę praktiką. Taip pat 120 e, e, tūkstančių moterų Prancūzijoje tai taip pat išgyveno. Mm, tai e, būdinga tam tikroms bendruomenėms, musulmonų bendruomenėms ir iš tikrųjų tikroji priežastis ir tikrieji tikroji atsakomybė nėra e, įtvirtinta ir iš tikrųjų tie dalykai vyksta mūsų teritorijoje ir aš e, tikrai nenoriu, kad e, mokytų mane ta kolegė, kuri sėdi 123 vietoje šiame parlamente. Nematau, kad turiu ką iš, jo, iš jos pasimokyti. Pone Karvalio, pirmininkė, kasmet tūkstančiai mergaičių ir moterų tampa lytinių organų žalojimo aukomis visame pasaulyje. Šią praktiką galima prilyginti kankinimams. Ji pakeičia tų moterų gyvenimą ir kūną. Reikia imtis konkrečių priemonių kovojant su šia rykšte ir negalime to vadinti tradicinę, tradiciją, papročių ar religiją, religinių religinę tradiciją. Labai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė taikytų nulinę toleranciją tokiai praktikai prieš moteris ir mergaitės. Tai yra žmogaus teisų pažeidimas, pagrindinių teisų pažeidimas, žmogaus orumo, lyčių lygybės pažeidimas. Visi šie dalykai yra ES pagrindinės vertybės ir tokia praktika yra nusikaltimas visose valstybėse narėse, tačiau ji nesulaukia jokių teisinių pasiekmių. Moteris ir mergaitės, kuriams kyla rizika, turi būti saugomos ir tie, kurie tai praktikuoja ES ir kitur, turi būti patrauk, prisijimti atsakomybę ir bendruomenės turi įsitraukti į samoningumo didinimą ir švietimą. Tai yra vienintelis būdas, kaip mums įgyvendinti jungtinių tautų tikslą iki 2030 metų padaryti galą šiai praktikai. Ir aš labai tikiuosi, kad tai bus naujos komisijos prioritetas ir mes vadovausime šiai kovai. Ačiū dabar. A szocialisták és demokraták képviselőcsoport. Dabar ponia Leitau Markės iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, ministrė. ES strategija, kuria siekiama užbaigti moterų lytinių organų žalojimą visame pasaulyje, yra labai svarbi. E, tam tikri stereotipai, tradicijos, e, stereotipai susiję su moterų seksualumu negali būti naudojami kaip pretekstas padaryti netitaisomą žalą moteriams ir mergaitėms ir jų kūnams. Deja, yra labai nedaug patikimų duomenų apie šią praktiką, tokią praktiką, kuriai neturėtų būti vietos 21 amžiuje. Mes žinome, kad yra 200 milijonų aukų visame pasaulyje, keli šimtai tūkstančių jų gyvena Europos Sąjungoje ir manau, kad šiame kontekste svarbus trys aspektai. Valstybės narės visų pirma turi surinkti daugiau duomenų apie moterų lytinių organų žalojimą savo šalyse, kad mes galėtume geriau kovoti su šiuo reiškiniu. Antras dalykas, mes turime remti novatoriškos priemonės, kurios grindžiamos technologijomis. Pavyzdžiui, turime remti iCat programėlę, kurią e, sukūrė Restorers grupė iš Kenijos. Tai buvo e, pretendentės į Sakarovo premiją šiemet ir tikiuosi, kad e, kitais metais mes vėl pasikviesime tas merginas ir jos taps Sakarovo premijos laureatėmis. Mes taip pat turime toliau skatinti prisijungti prie Stambulo konvencijos, kurioje kriminalizuotas moterų lytinių organų žalojimas. Mes nepasiduosime, kol e, ne viena mergina ar mergaitė nepatirs e, šio žalojimo pavojaus. 500 000 femmes dans l'Union européenne. 500 tūkstančių moterų ES nukentėjo nuo lytinių organų žalojimo. Ir kiekvienais metais 180 tūkstančių kyla tokia grėsmė. E, tų skaičių turėtų pakakti Europos parlamentui, e, nes kai kuriuose Afrikos šalise, taip pat e, Azijoje, artimuosios rytuose ta praktika yra taikoma. Bet kokiu atveju tokie veiksmai nėra priskirtini europiniai tradicijai ir negali turėti vietos mūsų kontinente, kodėl mes patekome į tokią situaciją, priimdami milijonus e, migrantų, mes kartu sileidžiame ir tokią praktiką, tokius veiksmus, tokiu būdu Prancūzijoje suaugusiu apipjaustytų moterų skaičius E, nuo 600 e, tūkstančių artimiausių metų gali padidėti dar 180 e, tūkstančių. Mes turime pagaliau atsimerkti ir negalime priimti tūkstančius migrantų atviromis rankomis, tarp jų ir moteris, su kuriomis, su kuriomis po to netinkamai elgiamasi prieš jas smurtaujama. Tačiau europiečiai toliau e, nori vykdyti tą politiškai korektišką, e, <clears throat> tęsti tą, e, tos politiškai korektiškus veiksmus ir priimti nesvarbu ką ir nesvarbu kokiais skaičiais. Pirmininkė dabar ponai pospešil Europos Liaudės partijos frakcijos vardus teikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Su dideliu susidomėjimu klausiausi šios iniciatyvos pristatymą, be abejonės Europos parlamentas ją palaikys. Džiaugiuosi, kad dauguma kalbėtojų vertino rimtai moteriams kylančią grėsmę. Čia reikia paminėti du aspektus. Pirmiausia, smurtą, kuris yra taikomas čia Europoje ir antra, smurtą likusioje pasaulio dalyje. Mums reikia patvirtinti priemonės kovoti su mm, e, e, abiem smurto būdais, tačiau skirtingai turime gėdytis dėl to, kad galbūt šimtai tūkstančių Europoje atveju pasitaiko ypač tarp emigrantų lytinių organų žalojimo. Turime tiem žmonėms aiškiai pasakyti, kad jeigu atvyksta Europą, tai turi gerbti europinės vertybės ir vienas iš jų yra lyčių lygybė ir žmogaus teisės. Ir manau, kad e, tikrai čia turėtume dar e, pagerinti įvairių struktūrų veiklą. Teisėsaugos struktūros, pavyzdžiui, turėtų veiksmingiau tarpusę bendradarbiauti, jeigu kas nors įvykdo nusikaltimą, tai turi susilaukti už tai atpildą valstybės narės kol kas nepakankamai bendradarbiavo šioje srityje. Žinome, kad tokiu atveju yra dešimtis tūkstančių, tačiau kiek žmonių buvo nuteista už šios veiksmus iš tiesų, kiek nuosprendžių jie išgirdo. Čia situacija būtina pakeisti ir e, tuo pačiu metu turime e, veikti pasaulio mastu, tai užtruks ilgiau, tačiau pirmiausiai turime spręsti šią problemą Europoje, nes mes esame skolingi e, tos veiksmus e, prieglapšio prašytojams. Pone Taks, ačiū pirmkės, vizuokite, kad jūs esate 8 metų.